mes juos perduosime visoms susijusioms institucijoms. Na kągi, baigime posėdį. Dėkoju visiems parlamento nariams, dėkoju komisijos nariui ir vir... pirmininkas dėkoja vertėjams. Labos nakties ir skanios vakarienės. Lenkijoje mes sakome, kad pusryčius geriau valgyti vienam, per pietus geriau pasikviesti draugų, o vakarienę.